Dear colleagues, we can start our meeting. Mėly kolegos, galim pradėti posėdį ir iš karto pereinu prie pirmojo darbo tvarkės punkto, tai darbo tvarkės tvirtinimas, jei nebūtų prieštaravimų laikytume, kad darbo tvarkę be pakeitimų patvirtinome. Antrasis darbo tvarkės punktas pirmininko pranešimai. Aš turiu pateikti ataskaitas apie mūsų komiteto misijas. Čia tarp dokumentų yra dokumentas apie parlamento delegacijos dalyvavimą aukšto lygio susitikime Limoje, COP20 posėdyje. Ir taip pat apie mūsų delegacijos vizitą Londone Europos vaistų agentūroje vasarį mėnesį. Kitas e, neįlinis posėdis e, įvyks e, birželio 8 ir paskui Enve ir Deve komitetai birželio 22 surengs bendrą posėdį apie tvarios plėtros tikslus. Pasakysiu taip pat, kad e, vertimas šiandieną yra į ir iš 22 kalbų. Ir e, toliau trečiasis e, punktas koordinatorių rekomendacijos. Mes esame išplatinę elektroniškai tą dokumentą. Jeigu neprieštarausite, tai tada patvirtiname šį dokumentą. Dabar ketvirtasis punktas - ataskaita komitetui apie dėrybas, trilogo dėrybas e, su vidutinio, apie vidutinio dydžio deginimo įrenginius. Jūs žinote, kad įvyko pirmasis neformlus trialogas Strasbūre, komisija, taryba ir mes pasikeitėme svarbiausiais politiniais klausimais dėl šio pasiūlymo nepaisant to, kad tarp tarybos ir parlamento kai kuriais aspektais išlieka didelių e, skirtumų. E, trialogas vyko geroje e, atmosferoje ir e, kitas trialogo posėdis įvyks e, birželio antrą dieną dėl naujoviško maisto. Kaip jūs prisiminate, pereitą kartą mes nusprendėme ir pateikėme trečiojo trilogo metu pasiūlymą e, dėl dviejų svarbių, e, svarbiausių aspektų, kurie dar nėra iki galo išspręsti. E, pirmas dalykas susijęs su to naujoviško maisto sąrašu ir antroji problema yra klonavimo problema. Jeigu apsispręsime dėl tam skirto straipsnio, ar E, konstatuojamosios dalies. E, tai buvo nuspręsta patekti tokį pasiūlymą tarybai, taryba atmetė tokį pasiūlymą ir buvo nuspręsta tada, kad teks galbūt e, surenkti antrąjį šio dokumento svarstymą. Dabar penktasis mūsų darbo tvarkės punktas nekelės judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetam taršalų ribinės vertės ir tipo patvirtinimas. E, mūsų pranešėja yra ponia Elizabeta Gardinį. Jai iš karto ir suteiksiu žodį, kad ji savo pranešimų projektą ir pristatytų. Dėkuoju. Dėkuoju. Noriu trumpai priminti, jog Čia kalba sukasi apie reglamentą, kuris keičia direktyvą 9768. Pasiūlymas buvo pateiktas e, apkričio mėnesį komisijos ir naujajame reglamente yra siekiama reglamentuoti išmetalus e, tam tikrų variklių ir e, mechanizmų tipų, atsižvelgiant be kita ko ir jungtinių valstijų standartus bei pažangą ES ir apimant taikymo sritimi naujas kategorijas, tarp jų e, to, tokius variklius, kurie yra galingesni negu 32, 55 kW. Taip pat e, siekiame, kad e, būtų parengtos uh, nuspėjamos ir stabilios nuostatos, kurios padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir padėtų užtikrinti būtinas investicijas. Komisijos pasiūlymas apskritai turėtų būti remiamas mūsų nuomonė, todėl kad yra geras pasiūlymas, kuriuo įmanoma remtis, kaip ir viskas, aišku, galėtų būti ir šis pasiūlymas patobulintas. Mes norėtume, kad būtų labiau atsižvelgiama į sektoriaus e, specifiką ir į e, kai kurias variklių tipus, kurios mini e, reglamentas. 44 pakeitimai buvo pateikti, tarp jų e, norėčiau pakomentuoti kai kuriuos, kurie man atrodo svarbesni, nekomentuosiu visų pakomentuosiu tos, kurie labiausiai atspindi mūsų atliktą darbą. Visų pirma, paminėsiu pakeičiamuosius e, variklius. 97-68 direktyvoje taip pat buvo minimi šitie varikliai, tačiau skirtingai nuo direktyvos e, imko nuomonė primta, kur kalbama apie šitus e, variklius. Tai manome, kad tos nuostatos, kurios yra pasiūlytos e, komisijos, negalėtų būti taikomos tokios, kokios yra dabar, todėl kad labai sunku e, nustatyti tų variklių pagaminimo datą. Man atrodo, jog 10, 15 metų ar, ar, ar kitokį fiksuotą laikotarpį apskaičiuojant tam, kad būtų pakeičiamas toks variklis, tokio fiksuoto laikotarpio numatymas galėtų būti teigiamas dalykas šiame kontekste. Tas e, laikotarpis galėtų būti ištesiamas, remiantis įvairiais faktoriais, pavyzdžiui, gyvavimo ciklas kai kuriais atvejais yra ilgesnis, kai kuriais atvejais trumpesnis. Taip pat atsižvelgiant į investicijų e, atsiperkamumą bei technologijos pažangą. Kai kurie pakeitimai susiję su tran, e, perinamą laikotarpio aspektais. Nes yra gamintojų, kurie gamina ir e, mechanizmus ar e, automobilius ir variklius, kai kurie gamina tik variklius ir kadangi jiems reikės prisitaikyti prie naujų reikalavimų, tai e, man atrodo, jog reikėtų išplėsti perinamąjį laikotarpį, kad jie galėtų geriau prisitaikyti ir kad tuo būdu būtų pasiekta didesnė pusiausvėra. Toliau kitas sektorius - mobilieji kranai. Manau, kad prie perinamo laikotarpio reikėtų dar pridėti šešis mėnesius, kad būtų dvylika mėnesių, kadangi šitiems e, mechanizmams tai būtų būtina atsižvelgiant į jų techninės e, charakteristikas. Ir čia taip pat reikėtų atsižvelgti taip pat į jų matmenis, ypač tais atvejais, kuomet tokie mechanizmai gabenami keliais. Bet aišku, turime nepamiršti, kad e, jų gaminama palyginus mažai ir parduodama palyginus mažai. Toliau. Kitas aspektas e, - tam tikros e, ribos, kurios būtų taikiamos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms gali iškilti prisitaikymo prie naujų reikalavimų problema. Vertinant išmetalus, jeigu didelėms įmonėms bus lengviau prisitaikyti prie tų naujų reikalavimų, tai mažoms įmonėms tai bus daug sudėtingiau ir, ir sunkiau. Mažos įmonės, aišku, susiduria su esminėmis problemomis šitame kontekste, kaip visad, jos e, negauna taip pat e, visos reikiamos informacijos apie naujų e, variklių gamybą, todėl komisija Todėl mes e, siūlome išplėsti 12 mėnesių perinamąjį laikotarpį. Jeigu komisija siūlo taikyti mažų ir vidutinių įmonių kategoriją apibriežti 50 vienetų per metus gaminimo e, ribą, tai mes siūlytume 80 vienetų ribą geležinkelių transportas. Aš manau, kad e, vienu metu laikotarpis numatytas komisijos pasiūlymą galėtų prieštarauti kai kuriems e, įsipareigojimams, kuriuos turi vykdyti pagal kitus e, teisės aktus, pavyzdžiui, 2008 metų direktyva dėl savaikavimo ir 14 metų direktyva dėl redmenų. E, Tai siekiant harmonizuoti šį naują reglamentą, suderinant jį su kitais teisės aktais, aš manau, kad e, geležinkelių sektorius galėtų pasinaudoti pakaitiniais varikliais, taikant 15 e, metų laikotarpį. Aišku, aš e, Norėčiau taip pat, kad e, būtų atidėtas vėlesniam laikui reglamento įsigaliojimas ir norėčiau kolegų nuomonės šituo klausimu. Kalbant apie e, sertifikavimą ir patvirtinimą, aš manau, kad e, įvairių e, tipų e, varikliai čia galėtų būti aptariami detaliau. Toliau e, laivų sektorius ir laivų, e, laivų varikliai. Čia kalba sukasi apie keletą šimtų mechanizmų gaminamų per e, metus ir manau, kad komisija galėtų taikyti švelnesnius reikalavimus kai kurioms variklių kategorijoms, būtent tiems varikliams, kurie naudojami vidaus E, vandenyse. Ir čia atsižvelgiant taip pat į e, jungtinių valstybių reikalavimus, atsižvelgiant taip pat į naują susidariusi kontekstą. Aišku, mes suprantame, kad e, jungtinių valstybių padėtis ir ES padėtis yra nevienoda ir čia galėtume pasiremti jungtinių valstybių standartais taikydami E, kietųjų dalelių kriterijų varikliams, kurie, viršyje, kurie neviršyje tam tikrą e, galingumą. Toliau e, žemės ūkio ir miškų technika, atitinkamas teisės aktas reglamentuojantis šitos aktus daro nuoroda į e, kelių e, tran, transportą ir atitinkamas reikalavimas dėl išmetalų. Jau e, minėjau ir e, matmenų aspektą šitų mechanizmų, todėl kad e, kai kurie iš jų naudojami vynoginose ar kitose specifinėse e, E, vietose. Penkto etapo reikalavimai numato tokius aspektus, kurie yra susiję su koncepcijos e, keitimu, siekiant, kad tokie traktoriai būtų siauresni ir kad e, jie negalėtų būti naudojami absoliučiai visomis konfiguracijomis žemės ūkio sektoriuje. Pavyzdžiui, Europoje vynogynų, vynogynai taip sodinami, kad e, pravažiavimai tarp vynogių eilių yra siauresni negu e, jungtinėse valstijose ir dėl to reikia atsižvelgti į šitą specifiką. Ir paskutinis dalykas, dėl kurio noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai yra peržiūros nuostatos. Aš e, manau, kad būtų naudinga numatyti galimybę e, penktajame post e, laikotarpyje numatyti vertinimą atsižvelgiant į sąnaudas ir vėliau dar sumažinti išmetalus pateikiant po penktojo etapo atitinkamus pasiūlymus ir numatant tam tikrus scenarius, kuriais čia galėtų būti remiamasi, todėl kad e, tai yra labai svarbu, todėl kad mes e, siekiame gerinti aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos apsaugą ir turime galvoti apie kaip įmanoma tolimesnį tolimesnę perspektyvą, kad mūsų pramonės sektorius galėtų jau planuoti iš anksto ir atitinkamai e, planuoti savo veiksmus. Dabar, Dabar galime pradėti pirmą apsikeitimą nuomonėmis skirtingų frakcijų atstovai. E, kalbės pirmasis septent socialistų vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Gardinį už darbą tikrai e, laukti tolesnių konstruktyvių sutikimų. Vienas jau toks konstruktyvus įvyko tarp šešėlinių pranešėjų. Tikiuosi, kad pasieksime rezultatą, kuris e, numatys deramą pusiausvę tarp mūsų ambicijų ir lankstumo, kur to reikia. Kontek, apie kontekstą kalbant. Dėl nekelių sektoriaus E, kuris tikrai prisideda prie oro kokį 15 procentų e, e, vandenilio azotų išskiria į atmosferą, bet kai kur netgi procentas yra aukštesnis negu 15 iki 90 procentų. Europos E, gyventojų miestuose gyvenčių kartais kenčia nuo tos teiksmingos taršos. Mes žinome, kad 400 tūkstančių žmonių visoje Europos Sąjungoje miršta e, be laiko nuo oro taršos kasmet. Aš kaip šešėlis pranešėjas dėl nacionalinių emisijų ribų direktyvų noriu pasakyti, kad toks teisės aktas kontroliuojantis emisijas nepaprastai svarbu. Mes turime užsitikrinti, kad deramai e, atsižiūrėsime į visus aspektus, ypač 20-30 metų tikslus Reikia mums atsiminti, tai aš žinau, kad komisija pradėjo bylas prieš keletą valstybių, įskaitant mano, dėl oro kokybės direktyvos negyvendimo. Mes tikrai turime e, siekti užtikrinti gerus teisės aktus, nes bus taip, kad 30 metais vėl valstybės narės nesilaikys reikalavimų ir e, dešimtis šimtai tūkstančių žmonių mirs be laiko dėl prastos oro kokybės. Norėčiau trumpai pakalbėti apie kai kuriuos pranešimo aspektus, su kai kuriais mes sutinkame, su kai ne, dėl e, pereinamojo laikotarpio. Mes priešinamės tam, kad būtų pratę pratestas laikotarpis ir kad tokiu būdu visi varikliai galės būti pateikti į rinką po to, kai įsigalios nauji reikalavimai dėl emisijų standartų. Komisija siūlo 18 mėnesių ir mūsų manimų tai yra pakankama, mūsų nuomonė tai yra apsimal, absoliutus maksimalus laikotarpis. Mes jau taip pat žinome, kad yra tam tikrų specifinių pavyzdžių, kur reikės e, pratestos laikotarpius, bet apskritai bet koks vilkinimas e, tik tai leis ir toliau gamintojams taršius variklius teikti į rinką, kai jau egzistuoja kur kas veiksmingesnių pakaitalų. Taip pat e, žinome, kad atsiras tam tikros sankaupos efektas ir nuo to e, tik išloš didieji gamintojai, jeigu bus pratestas pereinamasis laikotarpis. O MVI, pavyzdžiui, kai kurios neturės finansinių išteklių kaupti senų, labiau taršių variklių iki naujų standartų įsigaliojimo. Dėl pakeičiamųjų variklių nuostatų e, mums kelia susirūpinimą E, nuostatos dėl pakeitimo sulūžių sugedusių variklių panašiais. Mes turime galvoti apie autorizavimo procesą, taip pat sumažinti patikros e, laikotarpį. Pranešėjas siūlo 10 metų daugumai variklių, kaip pakeitimo laikotarpį mes siūlome 7 metus. Taip pat turime pasižiūrėti, kaip galime pakeičiamųjų variklių E, pakeitimo nuostatas e, suderinti su kitomis nuostatomis taikomoms e, nekeliais judantiems mechanizmams. Dėl išimčių ir derogacijų reikėtų vertinti konkrečius atvejus atskirai, apie kai kuriuos girdėjome šiandieną, paskui manau, kad ateityje vėl išgirsime, jeigu ekonominės sąnaudos yra tikrai mm, didesnės negu nauda aplinkai, tuomet reikėtų lankstumo, lankstumo nusistaikyti, bet reikėtų galvoti, kaip viską apžvelgti ir apimti, netaikant kažkokių privilegijų atskiriems gamintojams. Komisijos pasiūlymas e, daugiau ar mažiau atitinka tinka mm, sunkesvoriams, e, sunkesvoriams transporto priemonėms taikomas emisijos ribas, bet mes norėtume, kad dizeliniams lokomotyvams būtų sugriežtinti reikalavimai, nes e, trečiame A etape nebuvo nieko pasiekta. E, kai kurie mm, lokomotyvai, kurie naudoja dizelinį kūrą, turėtų būti pakeisti ir taip pat dėl 650 megavatų taip pat reikalavimus pritaikyti, kaip kad yra kitose srityse. Dėl sveikatos apsaugos reikalavimų naujajame pasiūlyme nėra pakankamai pasiūlių ir dešimtuoju pakeitimu mes siūlome sugriežtinti sąlygas, e, ypač kai kuriuose sektoriuose, darbo vietose mes e, galvojame, kad reikia e, saugos ir sveikatos apsaugos aspektus įvesti. Pritarėme pasiūlymams pranešėjos elektroninę sistemą pakeisti popierinę sertifikavimo sistemą. Taip pat e, vidaus rinkos informacijos sistema turėtų būti ta vieta, per kurią e, turi būti keičiamas informacija ir manau, kad e, pakeitimais užtikrinsime, jog nebus užkrauta per nedik didelį naštą. Dėl taip pat reikėtų uh, 23 2023-2025 metais turėtų būti paskelbta informacija apie emisijų būklę. Komisijos ataskaita apie tai. Man, mes manome, kad yra visiškai pakankamai priežasčių paankstinti terminą. Sir Duncan. Dėkui, dabar žodis ponui Duncan. Ačiū, ponė pirmininkė, e, kad ir frakcija pritarė bendrajam požiūriui Lenkiuosi poniai Gardinį, puikiai padirbėta. E, keltas dalykų išspręsta labai gerai. Mes girdėjome e, kolegos pasisakymą apie tai, kaip svarbu atsižvelgti į taršalų įvairovę. Taip pat, kad e, emisijas reikėtų derinti ne prie Šiaurės Amerikos ar Japonijos. Žinoma, ne viskas yra gerai, nebūčiau iš ECR frakcijos, jeigu neturėčiau prie ko prikipti visų pirma e, dėl reguliavimo proceso, pakeičiant variklius. Ten e, eina kalba apie tam tikrą praktiką, kuri yra leidžiama e, eksploatavimo laikotarpiu. Ir ponia Gardinį čia pagirtinai surado gerą šios problemos sprendimą. E, dėl kito dalyko ir pranešė jį pastebėjo ir ištaisė, e, o tai yra, kad reikia vengti tokių sprendimų, kurie galbūt e, be iš ankstinio ketinimo gali paveikti gamintojų situaciją. Na ir paskutinė mintis e, gali pasirodyti netokia jau e, plati, e, bet vis tiek norėčiau, kad šešiliniai pranešėjai jai pritartų. Aš pats esu iš Škotijos. Iš tautos, kuri gyvena teritorijoje su labai ilga pakrantė ir e, Ten naudojama daug laivų, kurie gali švartuotis e, ne tik uostose. Ir e, užtruko beveik dešimt metų e, tokiems laivams kuriant variklius ir tikrai tas darbas neturėtų būti nubrauktas šiuo teisėkuros aktu. E, jeigu emisijų kontrolės sistema reikalaus pernelyg e, veiksmingos variklio aušinimo sistemos, e, tai gali neigiamai paveikti visą sistemą, nesileisiu į detalės, tik tai pasakysiu, kad visiškai pritariu kitiems šešėliniams sunešėjams, kai kalbame apie pakeitimus šiam pasiūlymui. Dabar Alde frakcijos vardu, panas Vitema. Dėkoju, noriu padėkoti pranešėjai už pragmatinį požiūrį, e, jį pademonstravo taip pat ir kiti šešėliniai pranešėjai. Visiškai pritariu pranešėjos bendrai linijai, kad e, reikia atsižvelgti į atskirus atvejus, į atskiras aplinkybės, atskirose pramonės E, sektoriuose, kalbant apie e, pakeičiamuosius e, variklius, tai be jokios abejonės kartais daug pravarčiau yra pakeisti naują variklį, o ne visą mašiną. Tai mažiau kenks aplinkai. Dėl taršalų ribinių verčių MVI. Čia mes turime numatyti pakankamai racionalų tokių ribų skaičių, kad e, apriektume ir mažas ir vidutinės įmonės. Na ir dar vienas e, dalykas, kuris svarbus Niderlandams, yra vidaus vandenų laivų varikliai. E, labai svarbu derinti mūsų standartus su tokių valstybių kaip JAV standartais. E, na ir pabaigai pasakysiu, kad ir man labai patiko dirbti su kitais šešėliniais pranešiais. E, pono Ek nematau salėje, tai tada pono Sekaut. Dėkoju pirmininkė ir visų pirma noriu padėkoti pranešėjai, poniai Gardinį, už puikiai atliktą darbą. Jau keltą kartų buvo paminėta, kad šis teisės aktas yra labai svarbus ir nors skamba viskas labai techniškai, Tai e, kalbant su pašaliečiais, kada jūs sakote, kad kalbame apie NKJM, tai sudaro tam tikrų sunkumų bet be jokios abejonės e, tai, ką mes nuspręsime, turės gana rimtų pasiekmių. Aš e, atsiliepdamas į kolegas iš ECR frakcijos pasisakymą, turiu pasakyti, kad šiuo metu e, dėl taršalų ribų direktyvos būtent ECR pranešėjas yra paskirtas iš šios grupės. Ir visada, kalbant su juo, girdžiu, kaip labai svarbu yra apsispręsti dėl tinkamo reglamentavimo šaltinių lygmenyje. E, paskui, žinoma, e, komisija e, bandys įtikinti valstybės narės laikytis E, tinkamai laikytis įstatymų ir todėl visą laiką akcentuojama politika dėl šaltinių. Viskas tvarkoju, bet ką dabar daro ECR? Vilkina įgyvendinimą ir nori, kad būtų daugiau išimčių. Tai nėra labai nuoseklu, nes ECR visada pasisako už geresnį reglamentavimą. Bet pirma, viduje savo tarpę jie galėtų apsispręsti dėl geresnio vidinio reglamentavimo. Atrodo, kad taip nėra. Ir e, galbūt norėdami išvengti įgyvenimo vilkinimo ir e, didesnių išlygų, mes e, visų pirma turėtume išvengti vidinių nesutarimų. E, pone Gardinį, e, neturėtų suprasti, kad mano pasisakymas reiškia, kad aš kritiškai žiūriu į šį pranešimą. Taip nėra. Aš tik tai noriu paklausti, kodėl nuo 18 e, iki 24 mėnesių pratesėte įgyvendinimo terminus ir kodėl numatote 16 ir 17 pakeitimuose papildomas išimtis. Reiktų klausti komisijos, e, kokios būtų tokių išimčių pasiekmes. E, norėčiau, kad komisija pasakytų, kadangi ji nesiūlė tokių išimčių, e, aš taip pat esu prieš jas ir aš norėčiau, kad komisija pasakytų, kokio lygio būtų tokių išimčių poveikis Antraip turėtume produktą su daugeliu spragų, tai būtų nelabai geras dalykas ir tada išgirstume valstybių narių e, skundus, kad tai yra labai sunkiai įgyvendinamas teisės aktas, jeigu jis bus sukonstruotas kaip šveicariškas sūris. E, sakoma, kad reikia derinti teisės aktus, nors ir e, keistoka matyti, kad raginama derinti su JAV teisė. E, ir neina kalba čia apie investicijų sutartį su jungtinėmis valstijomis. Taigi keista girdėti, kad reikia derinti su JAV. E, tai su TTIP sutartim nieko bendro neturi ir todėl man iškyla klausimas, o kodėl nebandome derintis su Šveicarija? E, kuri tarsi ir vadovaujanti valstybėje šioje srityje ir kuri ne tik vadovauja, lyderiauja, bet taip pat ir gali pasitarnauti pavyzdžių įgyvendinime. Tad e, tikrai reikėtų mums derinti su lyderiais, o ne su atsilikėliais. E, ir savame suprantame dar kartą pabrėžti, kad tai nieko bendro neturi su TTIP sutartim. E, E, toks argumentas e, mano akise nėra suprantamas vis skeptiškiau ir skeptiškiau. E, svarbu, žinoma, kad mes bandytume elgtis nuosekliau ir derinti su tuo, kas yra daroma dėl teršalų ribų direktyvos. Ehm, pažadu, kad ir toliau konstruktyviai dirbsime su pranešėja, bet galiu Jūs patikinti, kad jeigu bus bandoma ir toliau pratesinėti įgyvenimo laikotarpį ir įvedinėti daugiau išimčių, mes norėsime išgirsti labai rimtų argumentų tam. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Nepaisant komisijos e, pasiūlymo kokybės vis dėlto čia trūksta kai kurių e, parametrų. Ir atrodo, jog įgyvendinimo laikotarpiai neužtikrins naujų standartų įgyvendinimą, nekeldami rizikos e, suinteresuotams sektoriams. Mm, pranešėjos argumentai mūsų iki galo neįtikina. E, be kita ko tie, kurie yra susiję su naujų kategorijų įtraukimu, taip pat antras ir trečias priedai. Todėl e, mes pritarėme, ir, pritarėme tik kai kuriems e, pakeitimams, tarp jų tiems, kurie susiję su informacijos keitimasi tarp valstybių narių ir kai kuriems e, kitiems. Uh, Mes e, taip pat savo raštu pateiksime pakeitimų. Aš e, pritariu kolegos išsakytiems e, nagastavimams dėl jungtinių valstijų įtakos, kadangi peržiūrimą šią diskusiją nuolat minime, e, jungtinė, minime jungtinės valstijas ir aš taip pat esu sunerimasi dėl šio aspekto. Pane Grostep. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę ponę Gardinį ir pasakyti, jog aš remiu jos pranešimą. Noriu pabrėžti kai kuriuos aspektus, tarp kurių bus ir aspektų susijusių su geležinkelio sektoriumi. Prancūzijoje dabar vyksta diskusija dėl šios sektoriaus uh, pokyčių. Iš tikrųjų, 80 procentų geležinkelio šiuo metu yra elektrifikuota, tačiau 20 procentų lokomotyvų vis dar dėl infrastruktūros trūkumo ar, ar, ar dėl to, kad jie nebuvo dar iki šiol pakeisti, naudoja dizelinį kūrą. Žinome, kad e, dizelinis kūras turi būti pakeistas kaip galima greičiau elektra, kaip energijos šaltiniu dėl uh, oro taršos visų pirma. Tačiau kita vertus turime skatinti geležinkelio transportą, kadangi, pavyzdžiui, Prancūzijoje geležinkelis e, plėtojamas sunkiau palyginus su kelių transportu. Ir todėl kolegoms aš noriu pasakyti, jog taip mes turime daryti pažangą apskritai, tačiau turime galvoti ir apie konkurencingumą užtikrinimą geležinkelio sektoriuje man kelia nerima trečias 31 straipsnio trečia dalis ir 34 straipsnis, kur e, yra numatyti per trumpi laikotarpiai tiek pramonės įmonėms, tiek geležinkelio bendrovėms tokie laikotarpiai kels problemų, todėl kad e, geležinkelio bendrovės nori daryti ilgalaikės investicijas, joms reikia daugiau laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų, todėl aš manau, kad reikėtų numatyti daugiau lankstumo dizelinių variklių pakeitimui, ilgesnius laikotarpius ir todėl palaikau 16 ir 17 Elizabetos gardinį pakeitimus. Komisijos pasiūlyme yra e, numatyti pernėmėjai laikotarpiai, kurie yra 12 arba 18 mėnesių trukmės, pakeičiant tuos variklius, kurie dabar yra rinkoje. Aš manau, kad tie numatyti laikotarpiai yra nerealistiniai. Todėl, kad e, nepagalvojame apie tai, kiek laiko reikės organizuoti konkursams, nes konkursai turi būti uh, rengiami taikant labai griežtus reikalavimus, tie laikotarpiai bus paprasčiausiai per trumpi, reikia numatyti 18-24 mėnesių e, laikotarpius, kad e, viskam pakaktų laiko. Aš e, džiaugiuosi, kad pranešėja pateikė pragmatinių pasiūlymų šito klausimu. Tai tiek norėčiau pasakyti apie ponios Gardinį pranešimą. Aš pateiksiu kai kurių pakeitimų, bet apskritai ponia Gardinė atliko puikų darbą. Dėkuoju, ponė Šegier Perik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai mm, dėl traktorių ir kitų dalykų. E, tai yra susijęs su Niderlandais labai dėlė dalimi ir džiaugiuosi, kad jūs traukėte tos dalykus. Kolegė Aitema kalbėjo jau apie e, geležinkelius, E, vidaus vandenų laivus. Tai labai svarbu, jūs apie tai e, kalbate ir, aš kaip suprantu, jūs norite priartinti e, šias priemonės prie amerikietiškų tra, standartų. Ar taip? Jeigu taip, tai tada aš neteiksiu pasiūlymų, bet jeigu taip nėra, tai aš norėčiau pateikti pakeitimą, kadangi į mane kreipėsi gamintojai Ir jeigu viską reikės derinti, tai tuomet jų e, gyvenimas taps labai sudėtingas. Taigi ir galite patvirtinti. Dėkuoju, manau, kad dabar galime suteikti žodį komisijai. Eskobar Gerero pasisakys. Išklausysime, ką komisija galvoja apie ponios Gardinį nuomonę. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą ir konstruktyvę darbo dvasę. Rezultatai yra iš tikrųjų apčiopiami. Mums atrodo, jog dabartinis pasiūlymas, e, toks kaip aptariamas valstybėse narėse ir Europos parlamente, tai e, diskusijos rodo, jog yra tam tikra požiūrių konvergencija ir jog galima bus padaryti pažangą, siekiant ambicingų aplinkos aukos tikslų ir išsaugant vidaus rinkos numatytus tikslus. Visų pirma, noriu pabrėžti, jog informacijos keitimosi sistema bus modernizuojama ir tai yra remiama, mums e, patinka tai. Kitas dalykas, mes esame pasirengę e, atviriau žiūrėti ir sakėme tai e, tarybos darbo grupėje dėl tų nuostatų, kur e, kalbama apie upių laivybą, taip pat apie pakeičiamuosius e, variklius, geležinkelio sektoriaus variklių pakeitimą ir taip pat peržiūros nuostatos. Kai kurių sunkumų iškyla dėl e, išimčių ir dėl e, perinamų laikotarpių pailginimo, nes mes manome, kad tai nebūtų konstruktyvu, tai nebūtų naudinga taip pat e, e sandėliavimo valdymo e, aspektams. Turime suprasti, kad e, kuomet e, parlamento nariai kelia klausimą dėl to, kodėl nėra nuostatų dėl, dėl atnaujinimo. Tai aš noriu pasakyti, jog būtent jūsų komitetas, kuomet e, buvo diskutuojama dėl euro 6 iš metalų lygio e, sunkvežimėms, tuomet kalbėjome apie tai, kas gali būti daroma toje e, srityje dėl, dėl atnaujinimo ir kaip įmanoma būtų e, čia taikyti bendrus kriterijus, siekiant įtvirtinti atnaujinimą nacionalinių lygmenių. Aš e, manau, kad praeitįje mes manėme, kad tai yra įmanoma ir e, tuomet rengėme tokį pasiūlymą, kuris buvo gana artimas savo dvasia tam. Dėl Amerikos e, standartų galbūt perdėtume, jeigu sakytume, kad e, mes taikysime jungtinių valstijų standartus. Kai kurie, Europos, e, kai kurie jungtinių valstijų standartai mums būtų naudingi, tačiau ne visi. Pavyzdžiui, kietųjų dalelių standartai tikrai netenkintų mūsų. Tad komisijos pasiūlyme yra, yra taip, ten, kur mūsų ambicijos yra aukštos ir kur būtų įmanoma praktiškai tai padaryti, tai kai kurie Amerikos standartai galėtų būti taikomi, tačiau kai kuriuose srityse to neįmanoma bus e, padaryti. Kitas dalykas, poveikio vertinimo studija rodo, E, jog galvojame, kad tai taip kontekste, kokie standartai būtų patys e, naudingiausi, tai čia turime galvoti apie tuos iš metalų lygmenis, kurie leistų geriausiai užtikrinti aplinkosaugą ir visuomenės sveikatą Europos Sąjungoje. Dėkuoju. Steiksiu žodį dabar pranešėjai, poniai Gardinį. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju visiems kolegams, kurie pasisakė, šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegams, kaip jau sakėme, iš tikrųjų darbas buvo labai konstruktyvus, bendradarbiavimas buvo puikus. Visi siekėme to paties tikslo ir komisija beje tai priminė. Norime, kad e, nuostatos šioje srityje būtų tokios, kurios tinkamai apsaugotų ir visuomenės veikatą, ir vidaus e, rinką. Ir tikimės, kad iš tikrųjų pavyks tai pasiekti. Manome, kad tai yra absoliutus prioritetas. Turime uh, siekti tokio aplinkos saugos ir visuomenės apsaugos lygio, koks tik tai būtų įmanomas, todėl kad tai iš tikrųjų yra pagrindinis prioritetas. Mes dabar kalbame apie tokį sektorių, kuris yra labai sudėtingas ir kuris smarkiai teršia aplinką jo dalis toje taršoje yra pakankamai didelė. Todėl turime dabar galvoti apie tai, kaip apskritai galėtume pagerinti oro kokybę. Ir aišku, kai kuriais atvejais mes minime skaičius, tie skaičiai yra labai svarbus, tačiau tai yra kraštutiniai e, skaičiai ir turime galvoti apie tai, e, paskui nebūtų priešingo efekto, negu mes e, norime. Kai buvo pasakyta, geležinkelių sektoriuje 80 procentų e, lokomotyvų jau yra e, elektrifikuoti, 20 procentų yra dizeliniai lokomotyvai, jie naudojami ypač kalnuotose vietovėse, kur yra sudėtinga pastatyti elektros infrastruktūras. Ir negalime šių e, lokomotyvų pakeisti, pavyzdžiui, kelių transportų, nes e, tarša būtų dar didesnė. Todėl turime galvoti apie konkrečias pasiekmes ir konkretų rezultatą. Visa tai, kas e, buvo pasiūlyta, turėtų būti nagrinėjami giliau. Socialistų kolega sakė, jog norėtų, kad e, septynių, o ne dešimties metų laikotarpis būtų taikomas. Turime žiūrėti konkrečiai, kaip tai e, pasireikš praktiškai. Ir jeigu septyni metai paaiškės, e, jog yra racionaliau, tai tuomet galbūt taip ir padarysime. Bet turime skirti pakankamai laiko šitų pasiūlymų e, nagrinėjimui, nes visa tai turės bus taikoma realiame pasaulyje e, paskui ir turime galvoti apie pasiekmes. Ir e, turime e, taikyti e, ra, ra, racionalius principus ir racionalius e, laikotarpius. Priminsiu, jog kalbame apie labai specifinį sektorių, kalbame apie tokius mechanizmus, kurie dažnai e, tarnauja labai ilgą laiką, tačiau tai yra labai diversifikuotas e, sektorius ir todėl tie gyvavimo ciklai taip pat yra specifiniai įvairiose specifinėse sektoriuose, todėl kiekvienu atveju turime galvoti apie konkrečius ir specifinius e, tikslus. Ir nepamirškime taip pat gamintojų. ECR kolega sakė, nežinau ar teisingai supratau, e, buvo pasakyta, kad trūksta reglamentavimo E, transporto priemonių gyvavimo ciklo reglamentuojančių, nes galvojame visų pirma apie gamybos e, aspektą. Ir šiame sektoriuje, jeigu numatytume per griežtus reikalavimus, tai e, gali tuomet atsitikti taip, jog pasieksime priešingo efekto, nes kai kuriais atvejais e, gyvavimo laikas gali pailgėti tų transporto priemonių, kurios teršia daugiau. Dėkuoju visiems kolegoms už mintis ir pasiūlymus. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais. Ir e, kol kas būtų tiek iš mano pusės. Visiems dėkuoju už darbą. Uh, Priminsiu jums e, terminus. Pakeitimai iki 4 birželio. Balsuosime Envyje 15 Liepos. O kada įvyks tolesni balsavimai, paskelbsime vėliau. Dabar dviejų minučių pertraukėlė ir tada pradėsime balsuoti. Dear colleagues, we can. Uh, Kolegos, galime pradėti balsuoti. Pirmasis dokumentas pagal šeštąjį darbo tvarkės punktą, nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį, kelių kvapiųjų medžiagų išbraukimas iš sąjungos sąrašo vieną kartą balsuojame dėl viso dokumento, prašom balsuoti. Palauksime. Kai kam reikia susirasti balsavimo kortelę, tvarkoji. Baigiame, ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas, bet atrodo, kad ne. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar septintas darbo tvarkės punktas - sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apivartinių taršos leidimo prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervų sukūrimas ir veikimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi jau baigė? Baigiame. Priimta. Dabar balsuojame dėl kolegos Esner Herans Garcia pranešimo. Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po brandorinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai. Pradedame nuo pirmojo kompromiso. Kas už pirmąjį kompromisą? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar dėl 66 e, pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 113 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 110. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 111. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 112. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 115. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 13. Kas už? Susilaiko. Susilaiko priimta. Dabar 71 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 72 kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme. Priimta. Septyniasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 74 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 75. Už. Prieš. Susilaiko priimta. Antras kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 79 Rivazė pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 18 ir 81. Identiški kas už? Prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Suž, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 82 pakeitimo pirmos dalies. Tokios kaip rašyta po trečiojo kompromiso. Kurie žodžiai particularly of the most vulnerable segments of society. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 88. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 87. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 89. Už, prieš susilaiko priimta. 90 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 91, kas už, prieš susilaiko atmesta. 92 pakeitimas, atsiprašau, 93. Sako pirmininkas, ne, 92 vis dėlto. Kas už jį? Prieš susilaiko priimta. Socialistai nekelia rankų. Problema. 93 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 96. Už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 99 pakeitimas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi jau baigė, balsavimas baigtas, priimta. 102 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 103 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi jau balsavo? Balsavo baigtas, atmesta. 104 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme? Priimta. 21. Už. Prieš. Silaiko. Priimta. Šeštas kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamasis dalis, ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 31, 32 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko priimta. 35 už. Prieš. Susilaiko priimta. 36 už. Prieš. Susilaiko priimta. 37 už. Prieš. Susilaiko priimta. 5 už. Prieš susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko atmesta. 39 už, prieš, susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko atmesta. 7 už, prieš, susilaiko atmesta. 41. Už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Keturiasdešimt ketvirtas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. 47. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 45. Už, prieš, susilaiko, priimta. 8. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 48. Už, prieš, silaiko priimta. Penkiasdešimtas. Už, prieš, silaiko atmesta. Penkiasdešimt pirmas. Už, prieš, silaiko atmesta. Penkiasdešimt antras. Už, prieš, silaiko atmesta. 53 už, prieš, susilaiko, atmesta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. 55 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, sus... pasitikrinkime. Visi už. Balsavimas baigtas. Priimta. 58. Už, prieš, susilaiko, priimta. 9. Už, prieš, susilaiko, priimta. 60. Už, prieš, susilaiko, priimta. 10. Už, prieš, susilaiko, priimta. 61. Už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, atmesta. 63 už, prieš, pastikrinkime. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. 11. Už prieš susilaiko priimta. 12. Už prieš susilaiko priimta. 64. Už prieš susilaiko priimta. 65. Kartu su žodiniu pakeitimu EPP pateiktų. Ar kas nors e, prieštarauja žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tuomet kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pasiūlymo. Balsavimas sprendamas. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar turime balsuoti dėl tiesiekuros rezoliucijos. Pradedame. Ar visi jau baigėte? Balsavimas baigtas. Priimtas. finished our vote. Balsavimą baigėme. Padėkosiu kolegoms, kurie norėtų išeiti iš salės, jeigu jie išeitų tyliai ir greitai. Ir dabar pereisime prie kito darbo atvarkio punkto, tvarkės punkto, išteklių naudojimo efektyvumas, žiedinės ekonomikos kūrimas. Ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Pietikainen šio dokumento pristatymui. Prašau. <clears throat> Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie pateikė pakeitimus. Gana nemažai tų pakeitimų atsirado 400 iš viso. Bet kai pasižiūrėjome į visus iš eilės, tai matome, kad nėra tiek daug klausimų, apie kuriuos jie kalba. Prasteisi nuo to, kad išsiskyrė nuomonės e, dėl to, kaip aprižime išteklių stoką taip pat, e, kaip e, žiūrime tai kaip problemą Europos Sąjungoje, kai kas nori mažiau griežto apibrėžimo, kai kas e, griežtesnė, dėl griežtesnės, aiškesnės apibrėžties, negu kad pateikta pranešimo projekte. Kitas dalykas. Ir tai atsispindi skirtingose pranešimo projekto dalyse dėl teisėkuros veiksmų. Ar jūs e, tai remiate, ar pasisakote už savanoriškus veiksmus? Mes turėsime dėrybų metu spręsti šį klausimą. Aš esu asmeniškai įsitikinusi, kad e, savanoriškas, pavyzdžiui, mokyma, mokesčių mokėjimas e, nepasiteisina. E, nes žmonėms gali kilti įvairių problemų. Ir taip pat žinome, kiek yra veikėjų, tai vargu ar senoviškas principas pasiteisintų. Taip pat pateikta daug pakeitimų dėl darbo jėgos kokybės, dėl švietimo poreikio, investicijų į šią sritį. Daug diskusijų ir nuomonių dėl rodiklių, dėl to, ar jie turėtų būti privalomi ar ne apie tai, kaip reikia išsamei kalbėti apie dalinius rodiklius, kaip juos apibrėžti. Aš asmeniškai norėčiau laikytis bendresnio požiūrio į e, rodiklius užuot e, kalbant e, atskirai apie kiekvieną rodiklį ar juos išvardijant atskirai. Taip pat kalbam apie tikslus, ar jie turi būti privalomi ar ne. jeigu kalbėsime, galvosime apie rodiklius kaip apskaitos elementus, tai man atrodo logiška būtų, kad jie būtų visiems privalomi ir kad egzistuotų bendrai suderinti kriterijai apie jų sistemą arba iš vis nereikia jokių teisės aktų, nes nežinau, kodėl teisės aktai turi numatyti savanoriškus veiksmus, jeigu iš vis kažkas leidžiama. Kiti pakeitimai susiję su kritinėmis žaliomis, e, ką reikėtų daryti, e, kai kurie pakeitimai mini tokius esminės svarbos, tokias esminės e, svarbos žaliamas ir apie tvarius pastatus, tvarų apsrūpnimą maistu kalbama. Aš e, norėjau bendriau apibriežti viską, užuot e, išsamei kalbėjusi apie pramonės sėtis ar sektorius, bet jeigu norima taip daryti, tai aš tikrai neturiu nieko prieš. Taip pat atrodo, kad nemažai pakeitimų pateikta dėl žalingų medžiagų. Dėl tikslų pašalinti toksiškas cheminės medžiagas. Yra įvairių pasiūlymų pakeitimuose dėl to. Taip pat yra nemažai pakeitimų dėl nulinių atliekų tikslų e, pas e, atliekų direktyvoje. Ir dar Paskutinis dalykas - eko dizaino direktyva. Būtinybė ją turėti. Galbūt aš neteisingas išvadas padariau, bet galiu pasakyti, kad yra labai daug pakeitimų, kuriuos galime įtraukti be jokių problemų. Yra kai kurių, kurie atspindi skirtingas nuomonės. Taip pat manau, jog galime sutelkti konstruktyvę daugumą ir parengti neblogus kompromisus. Aš norėčiau iki ketvirtadienio parengti tos pakeitimus, paskui kalbėsime su šešėlinės panašiais, pažiūrėsime, ar galima parengti e, kompromisinį požiūrį pranešimą. Patvirtinti tokį požiūrį, aš esu atvira jūsų pasiūlymams, kritikai, klausimams, e, kas jums bekiltų šiuo metu. Ačiū. Dėkoju Jums už pasisakymą. Dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Ponas Palučių turėjo kalbėti, bet suteiksiu žodį ponui Sopoliui. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš pavaduoju gerbiamą Paulučį ir paskui jisai pats kalbės dėl pakeitimų ir kompromisų keturi aspektai bendro pabudžio ir paskui kai kurie, e, kai kurie e, komentarai dėl atliekų ir e, taupimo. Europos komisija patvirtino per komisijos narį Šefkovičių, kad iki 2000 iki numatyto laiko turi būti pateikta direktyva dėl e, energiją taupančių taupančios e, aparatūros. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie energetiką, bet ir apie statybos e, medžiagas bei e, rūbus. Komisija, komitetas atsakingas už šią sritį, atsiprašau, komisija turi apibrėžti šios ryties reikalavimus. Toliau, remintis e, Rio plus 20 e, tikslais, siekiame, kad komisija įtvirtintų saistančius tikslus e, šių atlikų tipui iki 2025 metų 50 procentų ir taip pat mažinant plastikinių atliekų kiekį jūrose ir vandenynuose, bei mažinant e, laivų taršą. Taip pat e, kalbant e, apie racionalų žaliavų naudojimą visų pirma medienos, turime geriau panaudoti biomasę, ir čia e, turi būti numatomis saistantis rodikliai, kurie leistų tinkamai įvertinti išteklių vartojimą. Taip pat turi būti e, vertinamas e, anglės dvideginio atspaudas bei vandens atspaudas. Mūsų nuomonė šitie rodikliai turi atsižvelgti ne tik tai į aplinkosauginį tvarumą, bet ir į ekonominis ir socialinius aspektus. Todėl tai e, visas procesas turi vykti taikant tarptautinės konvencijas bei bendraujant su trečiosiamis valstybėmis ir siekiant apibriežti visiems vienodas sąlygas, kad ištekliai būtų vartojami racionaliai. Kalbant apie atliekų politiką kaip po tokią. Mes pateikėme e, įvairių pasiūlymų. Norime, kad e, e, savaime suyrančios atlikos iki 2020 metų būtų renkamos atskirai ir nebūtų išmetamos į bendrus savartynus ir kad jos būtų atskiriamos nuo statybinių bei e, pastatų gravimo atliekų. Kviečiame komisiją pateikti teisėkuros e, pasiūlymą, kur būtų fiksuojamas 50 e, procentų tikslas iki 30 metų perdirbant e, e komunalinės atlikas ir kad būtų Europos lygmenių bendra apskaičiavimo metodologija taikoma, kai kurios atlikos, kurios negali būti išmetamos į savartynus, turėtų būti iki 30 metų nebesudaryti penkių, nesudaryti ne, daugiau nei penkių nei 5 procentus visų atliekų. Norime taip pat, kad e, Europos komisija, vodama apie trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą, numatytų kitus specialias nuostatas statybos atliekoms. ir miesto atlikoms. Ir čia reikėtų įtvirtinti tokį požiūrį, kuris būtų paremtas aplinkosaugos tvarumu ir e, socialinių tikslų siekimu. Turime siekti, kad e, kuo daugiau atliekų būtų perdirbama ir kad iki 30 metų statybinės atlikos ir pastatų grevimo atlikos būtų tvarkomas e, tinkamai ir taip pat reikia ES lygmenių, kur sukoordinuotos strategijos šiais ryčiai valstybės narės turėtų kelti iniciatyvas, kurios padėtų patobulinti administracinę bei fiskalinę sistemas, kurios padėtų taip pat išsaugoti geriau paveldą. Čia yra ne, taip pat minimas e, maisto produktų švaistimas, turime kovoti prieš šį reiškinį. Šis e, pasiūlymas šituo klausimu turėtų taip pat būti pateiktas, jame turėtų būti saistomi tikslai iki 25 metų turėtų būti toks švaistimas sumažintas 20 procentų, atsiprašau, 30 procentų. Tam taip pat reikia e, renkti informacinės kampanijas miestuose, vietinėse valdžios institucijose, regionuose, informuoti piliečius ir taip pat turime investuoti į profesinį mokymą, kad e, būtų rengiami kvalifikuoti specialistai, inžinieriai, architektai ir kiti specialistai, kurie e, paskui prisidėtų prie šio pasiūlymo realaus įgyvendinimo. Demesmei. Dėkui, steiksim žodį dabar ponui Demesmaker. Dėkuoju, pirmininkė. iš tikrųjų e, didelė krūva pakeitimų ir tai tik pademonstruoja, koks svarbus tai yra dokumentas. Daug koliokvimų, e, visokių dalykinių susitikimų, e, dalykinių pusryčių ir taip toliau surenkta dėl šio dokumento iš tikrųjų žiedinės ekonomikos tema yra svarbi ir parlamente, ir už jo ribų. Mes pritarėme tam, kad e, dėl šios e, strateginės nuomonės e, plenarnėme posėdėje būtų diskutuojama dar iki vasaros atostogų. Tai yra labai svarbus dokumentas, bet neturime prarasti dėmesio ir koncentracijos, kad pasiūlymas būtų pakankamai ambicingas, bet taip pat ir gyvendinamas, kad jis pasiūstų labai aiškę žinę. Būtent tą turime galvoti, kai teikiame pranešėjai pakeitimus. Kalbant apie mano asmeninį nuomonę, paminėčiau penkis dalykus. Visų pirma, pereimas prie žiedinės ekonomikos yra visiškai būtinas, kad mūsų ekonomika ir toliau funkcionuotų, taptų tvari. Europa smarkiai priklauso nuo importuojamų išteklių O mūsų gamtos e, ištekliai labai sparčiai menkėja. Taigi perdirbimas, antrinis panaudojimas e, nekenkia aplinkai, bet taip pat ir yra būtinas ekonomiškai, kad mūsų ekonomika galėtų iš naujo atsigauti. Kitas dalykas, Europos teisinė sąranga turi užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir užtikrintumą, tai reikia, kad galima būtų paskatinti naujus verslo modelius, kad antriniams ištekliams Europos rinka taptų patrauklę. Tai labai svarbu. Trečia, išteklių efektyvumas Mokslo tyrimai e, šioje srityje parodė, kad problema yra labai sudėtinga, kompleksiška, čia yra daug įvairių elementų, bet turime neužmiršti pagrindinio tikslo, o tai yra surinkti aiškius ir palyginamus duomenis ir neužmiršti, kad rodikliai turi būti tokie, kad juos galima būtų įgyvendinti. Jie neturi taip pat atnešti vis didesnės administracinės naštos ir čia turiu galvoje mano paties teikiamą pakeitimą. 30 procentų e, antrinių išteklių panaudojimas iki 20 metų. Šis tikslas pareikalaus valstybių narių lankstumo. Reikia tvaraus išteklių valdymo Čia taip pat teikiau pakeitimą. Matome taip pat ir naujas tendencijas, kad plečiasi eko dizainas. Tai yra labai svarbu. Na ir pagaliau dėl atliekų ir atliekų dokumentų paketo. Čia e, noriu padaryti nuorodą į mūsų spaudos konferenciją, kurią surengėme su pranešėja ir e, šešėliniais pranešėjais. Šiame pakete vis dar trūksta tinkamų apibrėžčių, e, tam tikros perdirbimo hierarchijos ir minimalių standartų gamintojams. Tokie yra minimalus e, reikalavimai, kurie yra būtini. Esu nusteikęs ir toliau dirbti su pranešėja ir su šešėlinės pranešėjais. Dėkui. Ponas e, Gerbrandy. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Teisingai buvo ką tik pasakyta, kad šiame parlamente e, apie žiedinę ekonomiką mes labai daug galvojame. Ir tai nenuostabu. Vargu, ar yra kokia nors e, tema susijusi su ekonomikos augimu ir aplinka, kur e, sąsaja tarptų dviejų dalykų nebūtų taip e, glaudi, kaip kad kalbant apie žiedinę ekonomiką. Kalbant apie komisijos du e, pasiūlymus, e, atliekų dokumentų paketą ir komunikatą, mes iš tikrųjų matome, kokie aktualūs tie dokumentai, kuriuos ruošia aplinkos generalinis direktoratas. Kalbant apie komisijos komunikatą, tai Jame sakoma, kad kiekvienais metais Europos verslas gali sutaupyti apie 600 milijonų eurų, vien tik pereinant e, milijardų eurų. E, vien tik pereidami prie žiedinės ekonomikos, tai sudarytų 3,9 procentų BVP augimą. Ir vis tik e, Dauguma žmonių į šį reikalą žiūri kaip į aplinkosauginį dalyką, tai iš tikrųjų taip ir yra, bet e, tai atneša taip pat ir labai e, didelių privalumų ekonomikai. Ir todėl e, keista, kad Junkerio komisija nusprendė atsimti vienintelį teisėkuros paketą šioje srityje, tai yra atliekų e, paketą. Jeigu pažiūrėsime į mūsų problemas, tai iš tikrųjų e, tik tai, e, tik tai 30 procentų, kuriuos mes naudojame, yra mūsų pačių ištekliai. Tai didžiulė problema. Paklauskite bet kokio verslo, kuriam reikalingi ištekliai ir jie jums atsakys, kad didžiausia problema yra ne išteklių didelė kaina, e, su tuo jie gali susidoroti. E, didžioji problema yra didžiuliai kainų svyravimai, ar tai būtų biologiniai ištekliai, ar e, kitos medžiagos, tie kainų sviravimai yra didžiuliai ir tai yra vienas iš didžiausių košmarų, su kuriuo susiduria bet kokia įmonė. Ta galime išspręsti pereidami prie tos žiedinės ekonomikos. Taigi, tiek ekonomiškai kalbant, tiek ir aplinkosaugiškai kalbant, e, šios problemos sprendimas yra labai svarbus. E, keletą žodžių remiantis puikiai parengtų pranešimų. Mano frakcija galvoja, kad labai svarbu e, naudoti ekonominės priemonės daug efektyviau negu kad dabar. Turime sukurti antiknėms medžiagoms labai aiškę rinką. Tai galime padaryti keliais būdais, perkeliant e, mokesčią nuo e, darbo apmokestinimo prie medžiagų, prie išteklių apmokestinimo. E, tuo galime prisidėti prie antrinių medžiagų rinkos kūrimo. Ir prisimint mano paties prieš porą metų renktą pranešimą dėl išteklių tvarumo e, galėtume pagalvoti tiesiog apie atliekų rinką. E, galėtume, e, pavyzdžiui, leisti laisviau atliekų srautams judėti iš vienos valstybės į kitą. Pane pirmininkė, nekartosiu labai e, gerų dalykų, kurie pranešime jau yra išdėstyti dėl eko dizaino ir kitų aspektų. E, mums tikrai reikia e, labiau susitelti ties išteklių e, tvarumu eurosemestro e, procedūroje. E, komisijoje šių metų ataskaitose to pasigendame. Na ir, ponė pirmininkė, labai gerai, kad susitelkiama į tam tikras biudžeto eilutes, siekiant įgyvendinti tam tikrus projektus, tame tarpe ir Junkerio investicijų planą išteklių veiksmingumo srityje. Bet to nepakanka reikia e, atkreipti dėmesį į kitas biudžetų, biudžeto e, eilutes, e, užtikrinant, kad tos išlaidos nekenktų žiedinės ekonomikos kūrimui. Tad tai yra labai svarbus veiklos baras. Dėkoju pranešėjai ir labai džiaugiuosi gerų bendradarbiavimų su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Dėkui dabar ponė Konečna. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai. Žinau, kad jos darbas tikrai nelengvas. Ji turėjo atsižiūrėti ne tik į mūsų pastabas, bet ir į valstybių narių požiūrį, nes kol kas nėra vienybės šio klausimu, taigi jos uždavinys yra ypatingai sudėtingas. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad mums reikia realistiškų tikslų. Tokių, kurie būtų pagrįsti mokslinė analizė, bet kurie taip pat būtų galimi gyvendinti. 70 procentų tikslas e, perdirbimui yra pernelyg aukštas ir mes turėtume kalbėti apie tai Taip pat norėčiau, kad komisija pateikti naujų pasiūlymų, kurie būtų ambicingesni kitose srityse, ne tik perdirbimo. Pavyzdžiui, norėtųsi, kad būtų įtrauktos komersinės pramoninės e, atlikos, ne tik komunalinės atlikos. Aš suprantu, kad atliekų mažinimas yra geras dalykas ir e, perdirbimas jų yra vienas iš kelių užtikrinti tvariai ekonomikai, bet reikia prisiminti, kad e, viskas priklausys nuo to, kaip bus suformuluoti kai kurie tikslai. Mes turėtume ne tik gražiai viskas rašyti popieriui, bet ir užsitikrinti realiai įgyventinamus tikslus. E, pritariu tam, kad bio atliekos būtų rušiuojamos dėl perdirbimo. Norėčiau pasakyti, kad e, atlikos turėtų būti plačiau naudojamas energijos e, gavybai. Kolegos e, nelabai gal pritars mano požiūrį, bet mes turėtume būti re, realistai. Mes turime visai suvokti, kokia reali, yra realybė, kad ir siekiame gyventi be atliekų. Mes E, vargu ar galėsime užtikrinti šimto procentų tikslą. Mokslininkų žinios, taip pat ir valstybių e, narių požiūris neleidžia mums to šimto procentų e, pasiekti. Taigi dabar neiš, nepraraskime tų gerų dalykų, kurie jau yra. Manau, kad perdirbimas atliekų neturėtų, turėtų rasti vietą visuomenėje, bet mes neturėtume taip pat e, painioti tuo su rušiavimu ir reikėtų galvoti, koks yra potencialas e, gaminti elektros energiją iš atliekų. Tačiau aš taip pat pripažįstu, kad deginti atliekų negamindami energijos. Kai kurios valstybės narės e, tą e, daro ir nereikėtų dabar kažkam primenant atsisakyti tokios galimybės. Dėl maisto atliekų e, daug problemų dėl to kyla ir kils tol, kol aiškiai neapibrėšime, kas yra tos maisto atliekos. Mano nuomonė, mes turėtume skirti biologinės atliekas ir nediskriminuoti, tiksliau nedaryti skirtumo, ar tai yra maistas, ar augalinės kilmės atliekos, ar maistinės e, kilmės atliekos. Aš pateikiau keletą pakeitimų, kurie skirti e, šiek tiek pakoreguoti pranešimui. Aš kritikuoju vieną sritį pirmiausiai, tai yra pastatų sektorius, atliekos ir renovavimas pastatų. Mes turėtume labai atidžiai pagalvoti, kokie turėtų būti 20 55 ir 50 metams tikslai. Aš raginu komisiją, kreipiuosi į komisiją savo pakeitimais, prašau, kad būtų pasižiūrėta į valstybių narių ekonominės struktūras ir į atskirus jų poreikius. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad labai dažnai E, skundžiamasi tuo, kad teisės aktai prastai yra parengiamini, bet mes tas pačias e, klaidas kartuojame ir vis skundžiamės. Norėčiau paprašyti, kad komisija labai aiškiai apibrieštų tai, kas yra laikoma atliekomis, kaip galim ir, ir galimas išteklius. Taip pat E, taigi komisija turėtų daugiau dėmesio skirti atliekų aiškiam skaidriam brėžimui, taip pat patvirtinti aišku požiūrį, kuris sumažintų administracinę naštą. Kol neapibriešime, apie ką mes tiksliai kalbame, kol nebus aišku, nebus visiems suprantama tai, kol, kol nepatvirtinsime, nepatikslinsime tam tikrų vartojimų terminų mums niekuomet nepavyks ko nors suderinti, o jau nekalbu apie tikslų ir ambicijų mūsų gyvendinimą. Dėkoju. Ir dabar ponas Eikaut. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau atsiprašyti pono Turmeso vardu, kuris negalėjo atvykti į posėdį. Aš kalbu jo vardu turiu pasakyti, kad ta tema man visai patinka, taigi nieko prieš, kad e, aš galiu pasakyti, man net visai patiko, kad jis netėjo, bet jam nepasakykite apie tai. Norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Pietikainę, atlikus puikų darbą, taip pat dėkoju, kad įtraukė kai kuriuos pakeitimus, nes žinome, kad dažnai yra pribojimai, nedaug galima įtraukti visų pakeitimo dabar, jie atsispindi pranešime ir tai bus parlamento pozicija. E, nuomonė apie komisijos veiklą, žinome, kad komisija rengia ambicingesnius tikslus, taip pat noriu padėkoti ir komisijai, kad ji e, sulaukė taip daug dėmesio dėl šio klausimo, nes pernai, kai išgirdome, kad buvo gandai, pasirodė, kad komisija atsims šį pasiūlymą ir aš bandžiau paaiškinti žurnalistams, kas vyksta. Daug žurnalistų e, man sakė, kad visiškai nesupranta, kas yra ta žiedinė ekonomika, o mes jau seniau apie ją kalbėjome, tačiau pasaulis platesnis neiškart suvokė, kuo mes užsimame. Taigi, uh, žiedinė ekonomika. Buvo labai sunku šią temą pristatyti laikrašiams, bet komisijos dėka, galiu pasakyti, net ir didesni pagrindiniai laikrašiai kalba apie žiedinę ekonomiką. E, tikriausiai reikia dėkoti komisijai, kad šis klausimas tapo toks labiau matomas dėl to, kad buvo grasinama sus... atsimti pasiūlymą. Bet reikia pasakyti, kad šis pranešimas bus esminis dalykas, kuris parodys komisijai, ko mes tikimės iš komisijos, kokių ambicijų didesnių. Ir e, tikimės, kad komisija labai džiai seks tai, ką mes darome dabar dėl turinio. Man labai patinka tai, kad e, ponė Petikajan žiūri į pradinės grandis ir į galutinį procesą, žiūri ne tik į uh, teisės aktus, bet į viską apskritai, o dėl teisės aktų dabartiniai e, teisės aktai yra labai svarbus ir labai svarbu taip pat imtis prevencijos e, atliekų mažinimo, pakartotinio naudojimo, tai nepaprastai svarbu. Perdirbimo tikslai, tai yra susijęs su atliekų priemonių paketu reikia aiškiai kalbėti, kad e, to tikrai mums reikia. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolegė Konečina apie deginimą. Mano nuomonė labai svarbu pasakyti, kad mes norime, kad būtų deginamas, deginamas tos atlikos, kurias galima perdirbti. Jeigu mes užsiekime uždrausti savartynus ir neužtikrinsime, kad būtų e, perdirbimo procesai pritaikyti, tada viskas bus deginama. Yra kai kuriuose šalyse, kai kurios šalis, kurios mažina e, savartynų naudojimą, bet didina deginimo apimtis. Aš galiu pasakyti kaip Olandas, kad mes puikiai tą darome ir žinome, kad juk ne karalystėje panaši yra tendencija. Uh, perinant prie derinimo, bet tai nėra mums naudinga. Mes turime užtikrinti, kad nedeginsime tų atliekų, kurias galima perdirbti ir tai reikia akcentuoti. Dėl pirminių grandžių reikia kalbėti apie ekodizaino svarbą ir apie tai, kad pavojingos medžiagos turi būti keičiamas kitomis. Pone Pietikainen kalba, kalba apie tai ir man tai labai tinka. Yra skirtingų nuomonių e, apie tai, tačiau uh, manau, mums reikia užtikrinti, kad bus pasakyta, jog jeigu kažkas nori pakartotinai naudoti, kažką perdirbti, tai e, tam tikrose, tose perdirbamuose medžiagose nebus pavojingų medžiagų. Dabar kai kurios bendrovės bando pasinaudoti žiedinės ekonomikos diskusijomis ir sumažinti standartus pagal ryč e, teisės aktus, kai kurioms šalims tai tapo tarsi hobių, bet reikia išvengti tokių situacijų, kad dėl žiedinės ekonomikos bus bandoma švelninti ryč reikalavimus. Bent jau pradžioje, nes tokiu būdu mes e, užtikrinsime geresnės perdirbimo galimybės. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė kolegė Brantė, dėl Šengeno atliekoms. Aš žaviuosi, kad jūs toks atkaklus E, jis, jūs savo e, pranešimo projekte kalbėjote apie išteklių naudojimo veiksmingumo, bet buvo vėliau atsisakyta tos minties ir malonu matyti, kad ponas Gerbrandis vėl grįžta prie to ir e, tikriausiai bus siekiama, kad taip nesitiktų ir aš laukiu, kas bus toliau. Ačiū. Ponas Peričinė. Grazie Presidente, sottoscrivo ogni parola. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pritariu viskam, ką sakė kolega Kauts. Taip pat e, pritariu kolegai Konečnai, mes manome, kad deginimas turėtų būti apskritai e, panaikintas ir nesutiksime su, tokia, e, su tokiu pasiūlymu, kur būtų skatinamas atliekų deginimas. Dabar Turiu pasakyti, jog nuo pat e, pradžios mes e, siekiame sumažinti e, panaikinti iškastinių tas atlikas, kurios yra kilusios iš, iš, iš, iš kastinio kūro. Ir taip pat sumažinti tų atlikų dalį, kurios kelia pavojų aplinkai. Taip pat turime galvoti apie klimato kaitos tikslus. Aš nenoriu kalbėti apie Italiją, tačiau jums papasakosiu tokį dalyką ir pateiksiu tokį pavyzdį. Mes e, Italijoje siekiame remti atsinaujinančius energijos šaltinius 6 milijardai eurų yra skiriami per metus, remiant e, hidro e, elektrinės, vėjo jėgainės ir taip toliau. Tačiau 70 e, procentų tų lėšų vis dėlto patenka ir atliekų deginimo įmonėms ir naftos naftą naudojančioms įmonėms, tarytum tai būtų atsinaujinančios energijos šaltinius naudojančios e, įmonės. Fiskalinės e, paskatos e, gali būti naudojamos taip, kad iš principo siekiama atvirkščių tikslų, todėl mes norime, kad visos uh, žaliavos būtų identifikuojamas specialiais sertifikatais ir kad apskritai būtų siekiama sumažinti atliekų um, kiekį, todėl kad tai e, turi labai svarbių ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių e, pasiekmių ir kad kuo didesnė tų atliekų dalis, kurios yra savartinuose, būtų perdirbamas. Tam turime turėti ambicingų E, tikslų. Apskritai pritarėme kolegai Konečna, kuri kalba apie ambicingus tikslus, tačiau tuo pat metu realistinius tikslus. 70 procentų, e, kuriuos siūlė pranešėja, taip mes su tuo sutinkame ir iki 25 metų turime siekti, kad būtų įgyvendinti atitinkami reikalavimai šios ryties. Ir e, baigdamas noriu pasakyti, jog statybos sektorius vadina labai svarbu vaidmenį žiedinėje ekonomikoje, todėl e, kviečiame komisiją pateikti teisėkuros e, pasiūlymų dėl statybos sektoriaus naujų pastatų statymo ir naujų statybos metodų, kurie leistų perdirbti daug didesnį atliekų dalį valstybės narės taip pat turėtų taikyti privalomą pobūdžio nuostatą statybos sektoriui. Dėkojame pranešėjai už atliktą darbą. Dėkoju. Dabar galėtume pradėti diskusiją. Jau yra norinčių pasakyti, bet turiu pasakyti, kad turime baigti posėdį pusę šeštos, nes mūsų laukia bendras posėdis su agrikomitetu planavimo klausimais, tad turime dirbti sparčiai. Todėl norėčiau paprašyti, kad nariai per nelik ilgai nekalbėtų ir sutilptų į dvi ar dvi su pusė minutės. Pone Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Petikainėn už atliktą darbą. Šiandien ekonomika, ekonomika šiandien yra esminės svarbos tema. Mes kalbame apie perinamąjį laikotarpį energetikos srityje, galime apskritai kalbėti apie mūsų ekonomikos perinamąjį laikotarpį, įgyvenant žiedinės ekonomikos modelį. Tad e, turime daryti viską, kad e, Europos komisijos tikslai, kurie fiksuojami septintoje pagrindų programoje, būtų pasiekti ir kad tuo pačiu būtų uh, Europos 2020 tikslai dėl ekonomikos augimo ir žimtumo pasiekti. Todėl, e, kuomet kalbam apie atliekų kiekį, tai visų pirma turime turėti bendrą statistiką, tokią statistiką, kuri atitiktų realybę ir turime galvoti apie vienodas tvarkymo taisyklės. Yra pramoninės atliekos, nepavojingos atliekos, yra municipalinės atlikos, būtinės atlikos. Komet kalbame apie savartynus, kolegos sako, jog reikia mažiau atliekų išmesti į savartynus ir nebedeginti atliekų. Tačiau, kuomet E, tas ar kitas gaminys tampa atlieka ir kuomet jisai yra perdirbamas vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, jo jau nebeįmanoma galbūt padirbti, perdirbti. Ir tuomet turime e, ieškoti sprendimų ir šituo etapu deginimas gali būti vienas iš sprendimų, tačiau būtina, kad e, atliekų deginimo gamyklos nebūtų per didelis palyginus su poreikiu. Jos turėtų būti paskutinė galimybė, kuomet nėra kitų alternatyvų. Tai e, tiek norėjau pasakyti, augimas, konkurencingumas, žiedinė ekonomika ir šitie dalykai yra esminės svarbos, aš pateiksiu kai kurių pakeitimų šiais klausimais, bet e, šiaip ar taip aš palaikau panios Petikainen pranešimą panas Grotin. Vielen Dank. Ich möchte mich auch an die Berichterstatterin wenden und auch nochmal meinen Dank aussprechen. Dėkuoju ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Aš manau, kad čia parlamente susibūrė norinčiųjų koalicija. E, žiūrint į tai, kiek žmonių yra pasirengę bendradarbiauti, tikiuosi gero rezultato, jau dabar yra daug sutarimo ir komisijai teks reaguoti po to, kai atlikų dokumento paketo klausimas taip buvo iškeltas. Aš e, tikiuosi pačio aukščiausio lygio veiksmų. Manyčiau, kad žiedinė ekonomika gali sukurti labai daug darbo vietų, reikėtų atidžiai panalizuoti viską, ko reikia toms darbo vietoms sukurti. Mums reikia Europoje daug tvarių darbo vietų, ir tai leistų mums spręsti šią problemą. Ne, aš esu pateikęs e, visą virtinę pakeitimų, visų pirma, dėl maisto atliekų. Apie kokį pranešimą tik bekalbėtume, ar tai agri, ar mūsų komitete, jį renktume mes, turime visada žiūrėti, kokias bus pasiekmes šio dokumento maisto atliekoms. Reikia labai aiškios rodiklių sistemos, e, kuri leistų pasverti e, įtaką maisto aplikoms. Toliau mums reikėtų e, naujų minčių dėl, pavyzdžiui, pasidalėjamojo daiktų naudojimo, pavyzdžiui, automobilių pasidalymo. Kaip tai galėtų prisidėti prie žiedinės ekonomikos ir eksploatacijos trukmės. Turėčiau dar tokį prašymą. Jeigu turime gerų patirčių perdirbdami atliekas ar tai iš naujo jas panaudodami, ir jeigu nepaisant to perdirbimo vis tiek dar lieka kažkokių atliekų, Aš e, pritarčiau, kad reikia uždrausti tokių e, medžiagų išmetimą, tačiau ne viską galima perdirbti. Vadinasi, technologiškai reikia ieškoti modernių sprendimų. Tad aš norėčiau, kad būtų atsižvelgta į tas tris mano keliamas mintis. E, žinoma, turime stengtis ir naujagimio su vandeniu neišpilti. Euh, féliciter notre collègue. Dėkui, panė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Mes iš tikrųjų daug tikimės iš e, komisijos šioje srityje ir tai labai svarbu diskutuoti šitą temą, nes tai susijęs su mūsų kontinento ateitimi. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Mano komentarai bus tokie sakė ponia e, Grostet, labai svarbu suvienodinti statistikos rinkimo metodiką. Reikia harmonizavimo šioje srityje, kad būtume e, veiksmingi žiedinės ekonomikos kontekste. Toliau turime remtis teritorinę logiką. Žiedinė ekonomika turi prisitaikyti prie įvairių teritorijų poreikių. Remiantis tą pačią logiką, turime galvoti apie tiekimą Europos lygmenių, tačiau ir e, vietinių lygmenių, planuodami taip, kad e, e, tiekimas vyktų kuo trumpesniais atstumais. Toliau švaistimas yra labai svarbus aspektas, čia kalba sukasi apie mūsų kolektyvinę atsakomybę, Prancūzijoje buvo vienbalsiai priimtas teisės aktas, reglamentuojantis šią sritį, tačiau aišku, mes turime susitarti dėl paties švaistimo apibriešties ir čia dar lieka nemažai darbo. Dėl to aš norėčiau, kad 343 pakeitimas būtų paremtas. Ir kadangi turime mažai laiko, e, baigdama noriu pasakyti, jog turime siekti racionalaus išteklių naudojimo tikslo. 66, 160, 61 pakeitimai man yra primtini, norėčiau juos paremti, nes jie remia tos tikslus, kur aš minėjau. Pone Banafė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už labai aišku ir aktualų pranešimą. Aš taip pat su malonumu galiu pasakyti, jog daug gerų pakeitimų buvo pateikta. Taip pat e, matau, jog e, e, atliekų paketas buvo atsiimtas ir dabar mes įgyvename naują modelį, žiedinės ekonomikos modelį, kuris yra ne tik tai labai svarbus geresniam aplinkos saugojimui kaip sakė kolegos Gerbrandė ir Grotė, tai e, susiję ir e, su mūsų nauja ekonomikos e, ir ir aplinkosaugos strategija. Aišku, turime taip pat veikti taip, kad mūsų įmonių konkurencingumas sustiprėtų ir kad uh, racionaliai būtų naudojami ištekliai. Visą tai būtina, kad tvirtintume žiedinę ekonomiką, o tam mes turime identifikuoti tuos mūsų ekonomikos sektorius, kuriuose dar yra finansinių ar teisėkuros kliučių iškylančių šiam procesui. Dabar trumpai paminėsiu kai kurios pakeitim, pa, pakeitimus. Aš e, manau, kad e, mes turime teikti didžiausią dėmesį į e, produktų e, tvarumo aspektą ir jų vartojimą. Turime renkti informavimo kampanijas, kad būtų atsakingai vartojami produktai ir, aišku, perdirbimo e, aspektai taip pat yra labai svarbus, perdirbant e, įvairias medžiagas. Aš e, manau, kad e, mes turime nuspręsti, jau gamindami įvairius gaminius, kokios jų dalis gali būti perdirbamas. Ir uh, Tai turi atsispindėti energetikos e, produktų e, projektavimo teisės aktuose. Labai trumpai dabar dėl e, perdirbimo ir e, antrinio panaudojimo. Šio pasiūlymo e, reikalavimai neturėtų būti žemesni negu e, tie, kurie yra įtvirtinti egzistuojančiose ar anksčiau egzistavusiose teisės aktuose. Buvo diskusija dėl deginimo įrengimo. Aš manau, kad e, mes e, turime mažinti energijos gavimą iš neperdirbamų e, atliekų. Ir turime nebeteikti išimčių valstybėms, kurios netitinka reikalavimų, jeigu norime tikrai įtvirtinti žiedinę ekonomiką. Dėkuoju, panešė ir Pirik. E, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegijai, pranešėjai, puikus e, pranešimas. 12 metų e, Olandijos parlamente užsimnėjau šiais dalykais, tad esu pateikusi savo pakeitimu. Daug dalykų yra susijęs su dideliais pinigais, daug žmonių nori e, ginti savo interesus, tad aš labai trumpai pristatysiu savo pakeitimus. E, visų pirma, dabartinės teisės, dabartinių įstatymų stebėsena. Mano šalis ne visada seka kitų šalių pavyzdžių, e, bet tarkime, kai kalbu apie e, atliekų rušiavimą, tai tai pas mus daroma ne vien tik tai e, būtyje, bet ir gamyklose, kaip beje ir Vokietijoje. Tad darykime tai ir plačiau. Pane Groset kalbėjo apie deginimo įrenginius, e, e, sutinku su ją, bet aš pati gyvenu Overeisėje ir e, kai kalbame apie deginimo įrenginius, tai e, jums, norint juos kurianti, reikia e, medžių, e, medienos, o tai reiškia, kad e, nyksta medžiai, o kalbame apie mūsų Europos regioną. Tai yra nepriimtina. Pirmininkas, dabar žodis ponai Šlek. Dėkuoju, panė pirmininkė, toliau kalbėsiu kroatiškai. Norėčiau pabrėžti, kad e, nekarta šiandien buvo kalbama apie atliekų deginimą O žiedinėje ekonomikoje susidurime su principu, kad e, atliekų deginimas yra tas e, paskutinis šiaudas. E, atliekų hierarchija aiškiai rodo, kad kiek galima daugiau žinių ir pasangų reikia skirti tam, kad užkirsime kelią atliekų susidarimui. Pritariu taip pat kolegai, kai jis sako, kad mums reikia daug daugiau investuoti į e, gaminių dizainą. Tai yra labai svarbu žiediniai ekonomikai. Mūsų parlamentas yra išsiuntęs klausimą raštu Europos komisijai, kur klausima apie elektroninės įrangos ir prietaisų eksploatavimo laiką, nes buvo tam tikrų įtarimų, uh, kad e, gamintojai tyčia trumpina tą eksploatavimo laiką, kad galėtų į rinką kuo greičiau pateikti naujus produktus. Tai prieštarauja e, mūsų tikslui užkirsti kelią atliekoms. Ekodizainas, eko e, inovacijos e, turėtų leisti kurti naujus produktus, naują įrangą, kuri įgalins mums sumažinti išlaidas, e, kurios e, gali, gali kilti perkant naują įrangą, naujus prietaisus. Ir taip pat e, įgalins mus iš naujo panaudoti pakuotės prieš prieš tai, kada jos e, būtų perdirbamos arba išmetamos. Dėkuoju, ponė pirmi, pirmininkė, dėkuoju, ponė Petikainen už pranešimą. Visiškai pritariu žiedinės ekonomikos e, koncepcijai. Tačiau turime nepamiršti vietinės ekonomikos ir galbūt turėtume uh, pasisakyti už strategiją nacionalinių lygmenių, kad e, sumažintume e, tos žiedinės ekonomikos žiedus, nes dažnai mes galvojame per daug gyventomaniškai ir man atrodo, kad kartais tai būna paradoksalu, todėl galbūt geriau būtų akcentuoti ne praktiškai nepasiekiamus tikslus kaip nulis atliekų, o e, veikiau remiant vietinę ekonomiką, nes mes turime pateikti e, esminės rekomendacinės, o ne bandyti įtvirtinti virš nacionalinius e, ypač griežtus reikalavimus. Nes e, mūsų įgyventas sistema skatino pernelik didelį vartojimą ir laisvą prekybą, dėl kurios ir kilo visos problemos. Ponas Gryba. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Manau, kad reikia paminėti keletą aspektų. Apie juos kalba savo pranešminę ponė Pietikainė. Norėčiau ją pasveikinti, parengus šį pranešimą. Kai kurie iš tų aspektų yra labai svarbus. Pirmasis. Gaminio gyvavimo trukmė. Kai kas jau minėjo šį dalyką. Kai kurioms vartojimo prekiams gyvavimo trukmė yra tyčia sutrumpinta, galiu tai pasakyti. Ar laba, viskas labai yra tiksliai paskaičiuota ir galima kalbėti, ar ne per e, trumpa numatoma trukmė, kad jau lik planuojama, kad baigs galioti kažkada gaminys ir reikia žmogui planuoti, kada įsigys jis kitą. Tai reiškia, kad žmonės išmeta daiktus ir atsiranda pernelyg didelis vartojimas. O galima būtų ilgiau deramai e, pa, sukūrus tos gaminius e, naudoti. Kitas dalykas - organės atliekos. 99 metais pagal komisijos duomenys mes e, pagaminame 80, sukūrėme 89 milijonus tonų organinių atliekų. Didžioji dauguma tai yra maisto atliekos e, arba dalis to yra apdorotas maistas, kuris pusgaminiai, kuris e, paprasčiausiai išmetamas. Kartais e, maistas išmetamas nesulaukus galiojimo pabaigos. Reikia mums mažinti tokias atliekas nes tai yra paprasčiausiai išmetamas maistas. Nesuvalgė jo niekas paprasčiausiai, žmonės išmetė tokį maistą, net nesulaukė galiojimo pabaigos. Tos atliekos sudaro trešdalį būtinių atliekų. Labai svarbu kalbėti visuomeniai apie tai. Tai yra labai plati problema. Yra daug e, vargingai gyvenančių žmonių, kurie, e, įskaitant Europos Sąjungą, kurie nepakankamai valgo. Bet 90 milijonų tonų atliekų taip pat reiškia energijos išteklius. Mes galėtume panaudoti tas atliekas ne tik degindami, bet ir kitokias technologijas pritaikę Nemanau, kad mes turėtume paprasčiausiai švaistyti maistą. Dabar norėčiau ponę Vopel pakviesti iš komisijos. Labai ačiū. Dėkuoju už visą svarbų darbą. Mes esame patenkinti pakeitimais, patikslinimais, papildomis nuorodomis, pavyzdžiui, apie aplinkai keiksmingas medžiagas, apie tai, kad kalbama jau reikia naujų įgūdžių, mm, minimos MVI šiame kontekste, taip pat mm, vientisos produktų politikos raginama imtis, komisija į tai e, įsigilins, e, ypač rengiantis pasiūlymus dėl ekodizainui. Taip pat pranešime raginama mm, daugiau dėmesio skirti priemonės ne tik energetikos kontekste, bet ir galvojant apie alternatyvų medžiagų panaudojimą ir apie bendrą tvarumą. Deramas įvertinimas, politikos priemonių įvertinimas, tai yra strategijos dalis. Dėl privalomų tikslų naudojant išteklius. Norėčiau priminti Jums, kad mes jau seniai rengėme rodiklius. Žaliavų vartojimas yra mūsų pasiūlymas. Tai turėtų būti tarsi e, bendras rodiklius ES lygmenių, galvant apie veiksmingą naudojimą. O rodiklis, kuris apima įvairias medžiagas, e, kol kas privalomų tikslų valstybėms narėms per anksti e, nustatyti, nors ir iki 20 metų 30 procentų tikslas galėtų būti siektinas. Tai taip pat galėtų sukelti neigiamų pasiekmių aplinkai, jeigu nebus viskas gerai pagrįsta ir apgalvota, dėl to reikėtų mums dar toliau padirbėti. Dėl atliekų mažnymo tikslų komisija dirba, bus pateiktas teisėkros pasiūlymas, siekiant peržiūrėti tikslus, 15 metų paskutinį ketvirtį tai bus padaryta, kartu su kitais žiedinės ekonomikos um, aspektais. Tai susijęs su 7 aplinkosaugos veiksmų programa. Uh, E, taip pat reikia galvoti apie valstybių narių padėtį atliekų kontekste. Dar norėčiau informuoti Jūs apie viešasias konsultacijas, kurią, e, kurias pradės Europos komisija. Tai bus padaryta šį ketvirtadienį, jos truks iki rūpiučio 20 dienos turėsime tokiu būdu galimybę įsiklausyti kitas e, nuomonės, e, kurio, kurios yra susijusios ne tik su atliekomis žiedinėje ekonomikoje, bus surinkta ir e, konferencija suinteresuotojų subjektų, tai vyks birželio 25 dieną. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Tačiau dar kartą norėčiau priminti, kad po kelių minučių reikės e, pradėti bendrą posėdį. Pakeisime salę. Uh, ačiū Jums visiems, ačiū už konstruktyves pastabas. Manau, kad tikrai nesunkiai e, atsižvelgsiu kai kurias iš jų ir jos tikrai pagerins e, nuomonės projektą. Taip pat norėčiau pasveikinti Prancūziją, kad jį įvedė įstatymą, kuris e, draudžia švaistyti maistą. Tai rodo, kad galima pasiekti daug ko teisėkuros priemonėmis. Ypač tokiame sektoriu kaip maistas, e, kadangi maisto atlikos yra trešdalis, sudaro trešdalį būtinių atliekų. Mokesčiai pamiršau pasakyti, kad pakeitimuose buvo pateikti pasiūlymai dėl mokesčių. Dar vienas klausimas e, apie diskusijose apie savartynus, deginimą ir ką reikėtų daryti. Pirmiausiai mums reikia rodiklių, nes yra tam tikros atliekos, kurių negalima atskirai surinkti, kurių negalima pakartotinai panaudoti ir negalima niekaip kitaip jomis atsikratyti, kaip tik tai deginti. Bet tokių atliekų tyrimai rodo yra mažiau negu 5 procentai, kurios dabar atsiduria savartynuose. Ir kitas dalykas, kaip visą tą užtikrinti, Kaip užtikrinti, kad padangos, kurias galima vėl panaudoti, neatsidurtų deginimo įrenginiuose, e, nes jos sudaro pigios energijos išteklių ir kai kurios valdybės visiškai nieko prieš jas deginti. Ir e, parlamentas, komisija, verslas turi susitelkti ir turi ieškoti paskatų Reikėtų taip pat numatyti prievalės gamintojams, reikėtų dėkti verslo modelius, kurie leistų e, panaud... medžiagas, kurias galima panaudoti dar kartą, išimti iš atliekų ciklo. Rytų Europos e, kolegos dažnai savo, kad našta gali būti labai didelė. Nes ir aš norėčiau pasakyti, kad Visai būčiau atvira ir pasižiūrėsime, ar galima, pavyzdžiui, naudoti europietinės struktūras. Bet aišku, jos gali labai didelius pokyčius per trumpą laiką įdėkti. Daugiausiai problemų kils e, Vokietija ir, pavyzdžiui, e, Suomija, kurios turi labai nemažus savartynų pajėgumus, bet ateityje joms e, kils problemų. E, nes gali tekti tik tai 5 procentus mūsų pajėgumų panaudoti, ne jau kad dabar, ką e, Niderlandai, Vokietija ir Suomija darys, kaip pakeisti tuos pajėgumus, kaip pavyzdžiui perėti prie e, bioenergijos gamybos. Tai mums e, atneš didelių problemų ir reikės užtikrinti savivaldybių bendradarbiavimą, reikėtų gal pagalvoti ir apie subsidijas tam tikras. Ačiū. Thank you very much. And... Dėkuoju. Telieka man tik priminti tolesnį darbų grafiką. Komitete mes balsuosime birželio 17 dieną, o plenarinėme posėdėje tikriausiai Liepos arba rugsėjo mėnesiais. Daugiau Darbų tvarkės punktų nebėra. Priminsiu, kad kiti posėdžiai bus birželio 8 Sasbūrė ir 16-17 Briuselėje.